Šalič rezoliucijos. Penkios frakcijos pateikė rezoliucijas. Visų pirma, balsuokime dėl penkto pakeitimo, kas galėtų jam pritarti, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau šeštas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta 13 už, 36 prieš, 11 susilaikė. Toliau pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 45 prieš, 8 už 9 susilaikę atmesta. Dabar galime pereiti prie pagrindinio teksto, ketvirto punkto, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Trečias pakeitimas dėl A konstatuojamosios dalies vardinis balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 14 už, 32 prieš, atmesta, 17 susilaikė. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. E konstatuojamoji dalis, antras pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 8 už 40 prieš 16 susilaikė atmesta. Balsuokime dėl viso rezoliucijos teksto, kas už kas prieš, kas susilaiko. Rezoliucija patvirtinta. Dabar galime pereiti prie rezoliucijų dėl Meksikos. Penkios frakcijos pateikia bendrą rezoliuciją. Balsuokime dėl Antro pakeitimo pirmam punktui vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 8 už 54 prieš vieną susilaikę. Septintas punktas, septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintas paragrafas, trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 7 už 54 prieš, vienas susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas dešimtam paragrafui, kas galėtų jam pritarti. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 7 už 54 prieš, vienas susilaikė atmesta. 12 paragrafas, 5 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 6 už, 54 prieš, 2 susilaikę, atmesta. Dabar A konstatuojamoji dalis, pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 7 už, 55 prieš, vieną susilaikę atmestą po J konstatuojamosios dalies. Pakeitimas numeris 6. Kas galėtų jam pritarti? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Na ir baigiamasis balsavimas. Dėl viso rezoliucijos teksto vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 57 už, 2 prieš, 3 susilaikė rezoliucija patvirtinta. Dabar pagal darbo tvarkę einame prie rezoliucijos, penkių rezoliucijos projektų dėl Pietų Korejos. Niekas nepateikia pakeitimų, taigi iš karto ar balsuokime dėl teksto. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 50 už 4 prieš 4 susilaikė rezoliucija patvirtinta. Na, o dabar Aš e, norėčiau pastebėti, kad gavome ir tarybos poziciją. Viskas bus užfiksuota protokole. Per tris mėnesius e, galima paprieštarauti. Terminas prasideda nuo rydienos. Jeigu niekas nepaprieštaraus, tai aš šiandien patvirtintas rezoliucijas nusiųsiu jų adresatams. Niekas neprieštarauja, taigi baigiame šią sesiją. Linkiu visiems geros kelionės namo, posėdis baigtas. So, so viel Zeit muss sein.